šiame posėdėje su šešiomis vicepirmininkėmis ir kvestoriamis. Šalia manęs sėdi moterų teisų komiteto pirmininkė. Leiskite man dar kartą pakartoti, kad man didelė garbė pradėti šį posėdį. Leiskite man jums pasakyti tai, ką jūs greičiausiai jau žinote. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas yra šimtosios tarptautinės moters dienos metinės. Dabar jums pademonstruosime trumpą filmuką šią temą.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 panie i panowie posłowie koleżanki i koledzy drodzy goście ponios ir ponai kolegos svečiai dviejų minučių trukmės filmukas negali pademonstruoti viso to kas nutiko per pastarąjį šimtmetį per tuos metus mums pavyko pakeisti europą ir tuo mes, europiečiai, galime didžiuotis. Tačiau taip pat žinome, kad mūsų dar laukia ilgas kelias. Per mažai moterų dalyvauja politinėme gyvenime, taip pat ir Europos parlamente dirba tik 35, 35 procentai moterų. Taip, tai yra šiek tiek didesnis skaičius negu nacionaliniuose parlamentuose dirbančių moterų, tačiau to dar nepakanka. Pagrindiniuose postuose parlamente dirba daugiau nei 40 procentų moterų ir tuo mes džiaugiamės. Tačiau koksgi bus mūsų parlamentas po trejų metų, po kitų rinkimų, visa tai priklauso nuo to, kaip bus renkami atstovai. Nacionaliniai parlamentai taip pat turėtų pasirūpinti tuo, kad Europos parlamente moterų būtų daugiau. Todėl mes raginame kolegas nacionaliniuose parlamentuose tvirtinti atitinkamus sprendimus ir teisės aktus, kurie padidintų moterų skaičių Europos parlamente ir apskritai parlamentuose. Galime didžiuotis tuo, kad 95 procentai parlamento darbuotojų yra moteris. 50 procentų mūsų darbuotojų dirba pagrindinėje Europos parlamento veikloje. Kai pats buvau Lenkijos ministru pirmininku, maždaug 50 procentų moterų dirbo svarbiose pareigose. Ir tas mūsų rekordas iki šiol nėra pakartotas. Kaip Europos parlamento pirmininkas visuomet pasisakiau už aukštą moterų procentą svarbiausiose pareigose Europos komisijoje ir kitose ES institucijose. Aš be galo džiaugiuosi, kad ponia Ashton yra vyriausioji įgaliotinė. Didelis moterų dalyvavimas yra svarbus ir geras dalykas ne tik pačioms moteriams, bet ir įmonių bei institucijų vadovams turime pasirūpinti, kad moteris atliekančios tokį patį darbą kaip vyrai gautų tokį patį atlyginimą. Šioje srityje dar daug ką reikia nuveikti. Žinome, kad moteris labai veiksmingai kovoja už demokratiją ir žmogaus teisės. Aš dabar norėčiau pasveikinti Jūs, kolegės Europos parlamente. Taip pat norėčiau prisiminti moteris Šiaurės Afrikoje, tas moteris, kurios kovoja už laisvę ir demokratiją savo šalyse. Nepamirškime tokių moterų kaip Leila Zana ir Auksan Suči, Danisa Banko. Šios moteris yra laimėjusios Sakarovo premiją. Leiskite man pakartoti. Mes esame prieš moterų orumo menkinimą. Mes esame prieš tai, kad moteris turėtų mažiau teisių negu kad vyrai. Ponios ir ponai, lapkričio trečią dieną prieš 218 metų Olimpija Degoš buvo nukirsdinta Europoje. Tokia bausmė buvo paskirta dėl to, kad ji paskelbė moterų ir piliečių teisų deklaraciją 1906 metais moteriams buvo suteikta teisė balsuoti Suomijoje. Suomija buvo pirmoji šalis suteikusi tokią teisę moteriams nuo to laiko mums pavyko nemažai pasiekti lygių galimybių ir lygių teisų srityje. Leiskite pabrėžti man vieną labai svarbų dalyką. Kovo 8 yra tarptautinė moters diena. Taip ir yra. Tačiau ši diena yra skirta tam, kad ištisus metus prisimintume lygių moterų ir vyrų teisių ir galimybių klausimą. Visiems turi būti užtikrintos lygios teisės ir ne tik kovo 8, bet per ištisus metus. Vienos dienos nepakanka. Turime apie šį klausimą galvoti visą laiką. Ir norėčiau visiems padėkoti bei suteikti žodį tarybos atstoviai poniai Eniko Gyvri. Prašom. Ačiū, Mr. President. Honorable members. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Kreipiuosi į Jūs šiandien šią svarbę dieną savo gimtają vengrų kalbą. Prieš šimtą metų lyčių lygybė buvo visiškai naujas revoliucinis dalykas, o šiandien tai yra vienas iš šio laikinės visuomenės kertinių asme, akmenų. Tačiau nepakanka vien deklaracijų. Laikas nuo laiko įvairiose pasaulio vietose moterų teisės ir to pačių žmonių, žmogaus teisės yra pa, pažeidžiamos. Šis minėjimas vyksta iš karto po jūsų diskusijų apie moterų skurdą. Ekonomikos krizė skaudžiausiai sudavė labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. yra už Europos ribų daugiausia moteris nukenčia. Nukenčia nuo tokių dalykų kaip karas, skurdas, gyvenimas lūšnynuose, moteris verčiamas užsimti prostituciją. Vengrijos pirmininkavimo prioritetai apima įvairius klausimus skirtus skatinti moterų užimtumą. Pirmasis klausimas tame sąraše tai būtų Europos strategija 2020. Ten yra suformuluoti įdarbinimo tikslai, skurdo mažinimo tikslai, moterų užimtumas, darbas didina moters orumą, pasitikėjimą savimi ir gebėjimą pačiai spręsti, kaip tvarkyti savo gyvenimą. Taip pat yra patvirtinta iniciatyva skirta kovai su skurdu ir skirtumų tarp moterų ir vyrų mažinimui. Labai svarbu paminėti, kad vakar EPSCO taryba patvirtino Europos paktą dėl lyčių lygybės Europoje. Neužmirškime ir labai svarbaus moterų socialinio vaidmens. Turime stengtis, kad jos galėtų suderinti šeimos gyvenimą su profesiniu gyvenimu, turėtų laisvo pasirinkimo galimybę. Šiuo metu mes dirbame su direktyva, kuri turėtų padidinti moterų saugą darbe, taip pat sudarytų geresnės sąlygas dirbančioms nešioms moterims, maitinančioms krūtimi moterims. Mes taip pat turime didinti visuomenės supratimą, su kokiomis socialinėmis problemomis susiduria moterys, kokios yra demografinės problemos. Turime įtraukti į tai nevyriausybinės organizacijas, vyriausybinės organizacijas, institucijas tokias kaip socialinių reikalų ministerijos. Turime stengtis didinti a, gimstamumą Europoje. Taip pat turime ginti moteris iš pažeidžiamų socialinių grupių. Birželio mėnesį tikimės, kad taryboje bus patvirtintos priemonės skirtos Romų moteriams ginti. Mes norime atkreipti dėmesį į šį klausimą. Tai yra moterų, romų, moterų padėtis, jų šeimų padėtis. Ir galiausiai norėčiau apibendinti štai kaip. Istorija rodo, kad stiprios pilietinės visuomenės be moterų dalyvavimo, dalyvavimo nesukursime. Jūs, pirmininkė, minėjote, kalbėjote apie moteris Egipte, Kairo, aikštėse, kurios reikalavo laisvės. Jos nori pačios formuoti savo ateitį ir ES turi joms padėti tai daryti, turi padėti joms išsiveršti iš likščiol galiojusių stereotipų. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijos pirmininkui ponui Barozo. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone tarybos pirmininkė, ponės ir ponai parlamento nariai. Šiandien prisimename tų moterų balsus, tų, kurios 2011, e, 1911 metų iš Vokietijos, Šveicarijos ir, ir, ir Danijos e, e gynė moterų teisę E, dalyvauti rinkimuose ir turėti geresnės darbo sąlygas. Puikiai prisimename šitas moteris. Seat. Gerbinimi nariai, prašau sėsti į savo vietas. Prašyčiau nesikalbėti čia salėje, kadangi vyksta ypatingas, ypatingos datos minėjimas. Kolegos, prašom sėsti į savo vietas. Mr. President, you can start from the beginning if you wish. Non, ce n'est pas nécessaire. Okay. Nous rendons aujourd'hui hommage. Mes e, gerbėme ko kovos ir sėkmingos kovos e, amžių. Kas būtų su mūsų demokratija ir būtent su Europos demokratija, kuriai atstovauja Europos parlamentas, jeigu e, tame procese nebūtų dalyvavusios ir aktyviai dalyvavusios moteris, kas būtų iš mūsų ekonomikos ar iš mūsų visuomenės, jeigu e, prie viso to nebūtų prisidėjęs moterų talentas. Moteris rodo pavyzdį visame pasaulyje. Tai, kad uh, mūsų visuomenėje moteris užima tokią vietą, kokią užima dabar, yra pavyzdys e, visam pasauliui. Norėčiau e, dabar pagerbti Šiaurės Afrikos moteris, kurios labai daug daro, kad e, pasipriešintų diktatoriams ir kad būtų įtvirtinta demokratija. Europietės aktyviai veikia politinėje ir ekonominėje platmėje Europoje. Ir tai yra jų ryštingo nusistatymo rezultatas. Europos statybos srityje vienas iš pagrindinių principų yra moterų ir vyrų lygybės principas, kuris yra įtvirtintas Lisabonos sutartyje. Per ilgus metus daug teisės nuostatų buvo įtvirtinta Europos politikose ir tai leido mums užtikrinti didesnę lygybę darbo rinkoje. Šiandien mes e, turime piktintis, jog e, yra dar e, neprimtinų ir netgi netoleruotinų dalykų. 62 procentai moterų žimtumas, tuo tarpu apie 80 procentų E, vyrų užimtumas e, yra karjeros rytyje, taip pat e, moterų galimybės yra mažesnės negu vyrų. Moteris gauna mažiau atlyginimą negu vyrai, jų darbo vietos yra netokios užtikrintos, mažiau moterų yra vadovaujančiose pareigose. Atlyginimo skirtumai tarp vyrų ir moterų atlyginimų sudaro 18 procentų. 65 metų moteris ir, ir, ir vyresnės, pakankamai daug jų, netgi apie 20 procentų gyvena žemiau skurdo ribos. Tai yra nepriimtina, tai turi keistis. 25 procentai moterų Europos Sąjungoje patiria, patiria bent vieną kartą per gyvenimą e, smurtą. Tai taip pat yra netoleruotina ir situacija turi keistis. Šiandien mes turime prisimti naujų įsipareigojimų ir veikti kartu, kad vyru ir moterų lygybė taptų tikra e, realybė. Ir mes e, visi tuo pasinaudosime, e, dėl to bus, būsime konkurencingesni ir dėl to padidės sanglauda. Strategija 2020 numato penkis prioritetus 10-20 metais, o būtent e, moterų ir vyrų lygybė darbo rinkoje, vienodi atlyginimai, vienodos galimybės užimti vadovaujančius e, postus. Komisija visuomet palaikys e, moteris, kurios pasaulyje kovoja už vienodas teisės darbe, už teisės į švietimą, už teisę į demokratiją, laisvę bei piliečių teisės. Komisija padarys viską, kas nuo jos priklauso, kad e, mano minėti tikslai ir prioritetai būtų pasiekti. Tačiau nepamirškime, jog vien tik tai teisinės nuostatos, negu, netgi jeigu jos tinkamai taikomos, negali išspręsti visų problemų, nes mentalitetas taip pat turi keistis kad rezultatai būtų sėkmingi. Ponios ir ponai parlamento nariai, šiandien mes minime moterų kovą už lygybę. Šiandien galime sakyti, jog Europoje ES egzistavimas būtų buvęs neįmanomas be visų Europos moterų indėlio. Tas indėlis yra esminės svarbos mūsų modeliui, kuris remiasi vertybėmis, tarp kurių yra ir vyrų ir moterų lygybės principas kaip viena iš pagrindinių vertybių. Dėkoju. Dėkoju. Pone Svensson iš moterų teisų komiteto. Ačiū, ponė pirmininkė. moterimi negimstama, moterimi tampama. Ši gerai žinoma citata parodo, kokie yra moteris, vyrai ir moteris. Ir dažnai mūsų pasirinkimai priklauso nuo mūsų lyties, o ne nuo mūsų gebėjimų, interesų ir taip toliau. Lyčių stereotipai atskiria moteris ir vyrus šimtą metų moteris kovojo už lygybę. Deja, mes dar visiškai neatsikratėme lyčių stereotipų. Kito šimto metų mes neketiname laukti. Tie standartai ir lyčių stereotipai egzistuoja ir tai reiškia, kad 96 procentai įmonių turi vyrus vadovus moteris uždirba mažiau, moteris dirba nesaugius darbus, jeigu apskritai darbą turi. Moteris atlieka net lygintiną darbą, dirbdamas savo namuose. Moteris taip pat yra atsakingos už vaikų auginimą, dažnai moteris tampa smurto aukomis, dažnai ir būtinio smurto aukomis, seksualinio smurto aukomis moteris dažnai yra parduodamos kaip prekės. Mes matome, kad vis daugiau moterų grimsta į skurdą. Ir taip yra dėl skirtingų mūsų visuomenėje taikomų standartų. Žinoma, per pastarąjį šimtmetį, per tą kovą buvo padaryta daug pažangos. Aš galiu palyginti mano galimybės ir mano mamos ar senelės galimybės Akivaizdu, kad pažangos yra pasiekta, nepaisant to, dar būtina daug ką nuveikti. Todėl kova tęsiasi. Kova tęsiasi ne tik kovo 8, ji tęsiasi kiekvieną metų dieną. Ačiū. Uh, Ačiū. Toliau. EPP frakcijos vardu ponė Lyvija Jaroka, prašom. Képviselőtársaim! Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Švenčiame Tarptautinės moterų dienos šimto metų jubiliejų. XIX amžiuje moteris New York'e reikalavo teisingo atlygio už vienodą darbą su vyrais. Ir tas reikalavimas vis dar aktualus. Europos Sąjungoje 15 procentų moteris mažiau uždirba negu vyrai. Vengrijoje jos uždirba mažiau 16,5 procentų. Moteriams pasaulyje tenka tik tai 10 procentų visų turtų. Atlyginimų spraga vis dar egzistuoja. Taip pat mes neturėtume leisti, kad susilaukusi vaikų moteris patirtų skurdo grėsmę nepaisant įvairių iniciatyvų ir ES bei JT keliamų tikslų, moteris vis dar negali džiaugtis lygia padėtimi. Mes nepakankamai dėmesio skiriame įvairialypio diskriminavimo problemams, smurto prieš moteris problemams bei problemams susijusiams su smurtu namuose. Kolegos, prašyčiau baigti pokalbių salėje. Kitas kalbėtojas socialistų ir demokratų frakcijos vardu, ponė Brita Thompson. Kolegos, prieš šimtą metų pirmą kartą šventėme Tarptautinę moterų dieną. Prieš šimtą metų kova buvo daugiausia susijusi su moterų teisė balsuoti. Tačiau iki tikros lygybės mūsų dar laukia ilgas kelias. Noriu pabrėžti, kad moterys turi būti geriau atstovaujamos politikoje, sprendimų priėmimo procese, taip pat ekonomikos gyvenime, bankuose. Visuomenėje labai svarbus tokie ekonominiai ūkio sprendimai ir be jų mes negalime sakyti, kad gyvename demokratijoje. Viskas labai paprasta. Nuo to priklauso iš dalies ir mūsų gebėjimas konkuruoti. Todėl aš džiaugiuosi komisarės Reding iniciatyva, kad moteris dalyvautų įmonių valdybose. Tačiau tam mes turime priimti atitinkamus teisės aktus, kad moterys užimtų tas vietas įmonių valdybose. Tam prireiks drąsos ir tikiuosi, kad tos drąsos mes turėsime. Ačiū. Toliau liberalų ir demokratų vardu ponia Kochmerin. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, in der allgemeinen Erklärung der Menschen. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Jungtinių tautų žmogaus teisų deklaracijos pirmieji du straipsniai numato visų žmonių lygybę ir ten taip pat parašyta, jog visi individai yra lygus oraus elgesio su jais požiūriu ir jog turi gyventi e, brolybės dvasioje. Mes e, nors ir švenčiame moters dieną vis dėlto negalime užtikrinti vyrų ir moterų tikros lygybės. Aišku, mes daug ką padarėme Europoje ir šiandien, pavyzdžiui, jau nebekyla klausimas dėl moterų teisinės laisvės. Tas dalykas jau įtvirtintas. Aš norėčiau karštai padėkoti e, fe, feministėms, kurios labai veiksmingai kovoja už savo teisės. Taip pat mes turime užtikrinti galimybę moteriams geriau derinti šeimininį gyvenimą su profesiniu gyvenimu, užtikrinti teisės moterim tapti valstybių ir vyriausybių e, vadovėmis. Ir dabar Šiaurės Afrikos įvykiuose moteris taip pat vadina labai svarbu vaidmenį. Mes turime suprasti, jog uh, lygybė taps tik tai tuomet realybė, kai mes įtvirtinsime atitinkamus principus. Dėkuoju. Kitas kalbėtojas, ponė Harms. Pane pirmininkė, ponės ir ponai. Aš manau, kad šiandien mes esame tokioje padėtyje, kuri nebūtinai yra pagrindas švesti, bet e, tokioje padėtyje, kuri verčia mus susimastyti, ką reikia daryti, kad tikrai būtų įtvirtinta lygybė tarp vyrų ir moterų. Ir mes turėtume pažvelgti atgal ir e, pažiūrėti, kokie yra rezultatai. Aišku, e, žmogaus teisų deklaracija ir, ir konstitucija yra geras dalykas, tačiau mes turime galvoti, kokių dar reikia taisyklių ir ar reikia, pavyzdžiui, kvotų sistemos įtvirtinimo. Kas vyksta Europoje? Europoje padėtis yra negeresnė negu, pavyzdžiui, didelių įmonių padėtis. Dar palyginus mažai moterų yra vadovaujančiose postuose. Pone Reding, pone Baroso, kad e, mes pasiektume numatytus tikslus jos rytyje, turime įtvirtinti kvotų sistemą Nes Europos institucijose tikrai nėra realios e, lygybės. Ir dėl to aš manau, kad e, tik kvotų sistema leis pagerinti padėtį. Yra skandalinga, jog e, šiandien moteris, nepaisant jų aukštos kvalifikacijos, neturi pakankamai galimybių dalyvauti sprendimo, prie, sprendimo prieimimo procese. Ir, kaip sakiau, kvotos leistų išspręsti tą problemą. Pone Reding, aš manau, kad e, jūs pasisakysite už tokias kvotas, kurios e, jau egzistuoja Ispanijoje, Norvegijoje arba, sakykime, Prancūzijoje. Kovokite už šios idėjos e, įtvirtinimą. Aš nežinau, kodėl ponas Baroso nutilėjo šį aspektą pasisakydamas. Marina Jana. Pone Marina Janakudakis, Europos konservatorių ir reformatorių frakcija. Ačiū. Praėjusią savaitę Junknėje karalystėje Lordas Deivis pra, skaitė pranešimą vyriausybėje dėl to, kaip didinti moterų dalyvavimą bendrovių valdybose. Jis kalbėjo apie savanoriškus tikslus. Niekas neprieštarauja tam, kad reikia daugiau moterų bendrovių valdybose, tačiau aš nepritariu kvotų sistemai. Tai juk yra moterų sumenkinimas tas pats pasakytina apie tą rožę, kuri buvo įteikta moteriams įeinant į šią salę. Aš tą rožę galiu perduoti kokiam nors vyrui. Na, kalbant apie teigiamus dalykus, mes darome pažangą mažinant moterų vyrų atlyginimų skirtumą. Skirtumas sumažėjo iki 10 procentų ir dabar yra mažiausias nuo to, kai buvo pradėti rinkti duomenis. Šiandien aš turėčiau pagerbti moteris. Moteris turi turėti galimybę pasirinkti ir jų negalima smerkti dėl pasirinkimo, ar tai būtų ir moteris valdyboje, ar moteris dirbanti ligoninėje, ar moteris dirbanti namuose, ar tiesiog moteris, kiekviena moteris privalo turėti galimybę pasirinkti. Ačiū. Dėkoju. Pone Figereido. Gue frakcijos vardu, prašom. Ačiū, pirmininkė. Mes sveikiname moterų kovą už laisvę, socialinę pažangą ir taiką. Ta sakau šiandien, kai minime šimtasias tarptautinės moters dienos metinės mūsų kova ir pasiekimai per pastarąjį šimtmetį yra reikšmingi tačiau jų nepakanka. Mums reikia panaikinti esančias nelygias galimybės siekiant darbo ir užtikrinant vienodą atlyginimą. Taip pat yra sunkumų profesinės karjeros siekimo srityje. Esama kliūčių moteriams dalyvauti vadovaujančiose pozicijose ir aš manau, kad krizė tik užaštrino šias problemas. Motinystė yra labai svarbi. Nepaisant to, moteris šioje srityje yra diskriminuojamos. Jos yra ir darbuotojos, ir moteris tuo pat metu. Ir tai yra neprimtina 21-ame amžiuje. Mums būtina kalbėti apie solidarumą, mums būtina tęsti kovą ir būtina daryti viską, kad būtų panaikinti neligumai ir užkirstas kelias smurtui prieš moteris. Lyčių stereotipai turėtų išnykti. kadangi tai daro poveikį ir kitiems su moterų teisėmis susijusiems klausimams. Ir moteris turėtų būti įtrauktos į sprendimų prieimimo procedūrą. Ačiū. Dabar ponia Bicoto, FD frakcija. Daug tikslų buvo pasiekta, tačiau kai kurios kovos dar turi tik tai prasidėti. Šiandien turime pažvelgti į kitų kultūrų moteris, kurios gyvena Europoje. Turime užtikrinti žmogiškumo ir orumo minimalius standartus jų atžvilgių. Pavyzdžiui, turim pagalvoti apie moters e, vietą arabų pasaulyje. Negalime dabar ignoruoti statisti statistikos. Žinome, kad e, vis daugiau musulmonių moterų patiria smurto savo šeimose, todėl aš jau senai esu reikalavus ir vėl reikalauju, kad Europa įtvirtintų tam tikras e, teisinės nuostatas, kurios leistų kovoti su e, priverstinėmis e, vedybomis ir su islamo integrizmu. Mes žinome, kaip nukenčia moteris nuo šitų dalykų ir nuo islamo integrizmo be kitako. Pone Nicole Sinclair. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau išreikšti pagarbą visoms moteriams per pastarąjį šimtmetį visame pasaulyje kovojusiams už lygybę. 1893 metais Naujojo Zelandijoje moteriams buvo suteikta teisė balsuoti. Mano šalyje Barbara Castle XIX amžiuje kovojo už lygų atlygį. Ir Junktinėje karalystėje pirmą kartą moteris užėmė premjero postą. Aš pasisakau prieš diskriminaciją, bet kokios rūšės, netgi teigiamą diskriminaciją, nes tikrai nereikia kvotomis tariamai rūpintis moterimis. Valstybės narės geriau, tegu koncentruojasi į tas problemas, kurios yra realios, pavyzdžiui, geresnės sąlygos rūpintis vaikais. Taip pat atlikti rizikos įvertinimą tam tikrose srityse. kvotos ir teigiama diskriminacija tik tai galų gale apsunkina moterų padėtį. Ir e, galima tiesiog konstatuoti, kad ES kartais pritrūksta sveiko proto. Ponas ir ponai, ši posėdžio dalis yra baigta. Dėkoju visiems. Dabar perėsime prie balsavimo. Thank you,